Hello everybody. It's 11:30. And... Labadiena visiems, jau yra 11.30, turėtume pradėti popietinę užimtumo komiteto posėdžio dalį. Pradėsime nuo aštuntojo klausimo. Pana Kosbim Bienžių kandidatūros svarstymai, ELA kandidatūros e, vadovus. Uh, e, Užimtumo agentūra yra labai svarbi mūsų komitetui, jos vaidmuo siekiant užtikrinti, kad es taisyklės dėl darbuotojų judumo ir e, socialinės apsaugos koordinavimo veiksmai būtų įgyvendinami paprastai ir veiksmingai. Labai malonu šiandien sustikti su ponu Janžu, kuris prisidėjo prie šios agentūros įsteigimo pirmininkaujant Rumunijai, kuomet buvo įgyvendinama e, sutinkamas reglamentas dėl įsisteigimo 2018 metais. Šiandien mes keisimės nuomonėmis, svarstydami jo kandidatūrą į ELA vadovus ir dabar suteiksiu žodį ponui Bienžu kalbėti 10 minučių ir prisistatyti. Prašau, ponai Bienžu, kalbėkite. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai, labas rytas. Labai džiaugiuosi galėdamas pasikeisti nuomonėmis su užimtumo komitetu. Esu tikras, kad Mums labai e, svarbu siekti pažangos socialinės apsaugos ir užimtumo teisės aktų primimo srityje. Mes e, daug bemiegių naktų praleidome, atitinkamus pasiūlymus rinkdami, todėl aš, kai atvykdamas pas jūs, e, jaučiuosi kaip namuose. Mano paskirimo procesas vyko pakankamai sudėtingai dėl pandemijos, tačiau dabar esu čia ir aš Manau, kad mano kelionė link šio tikslo prasidėjo prieš keliarius metus, kuomet atvykau į Briuselį kaip atstovybės vadovas ES 2016 metais visi diskutavo apie darbuotojų koordinavimo direktyvą. Dėrybos buvo pakankamai sudėtingos, pozicijos markiai skyrėsi daugelis šalių, tai įskaitant ir mano šalį, pasisakė prieš ir po dviejų metų aš e, prisidėjau prie to, kad būtų pasiektas susitarimas dėl darbuotojų koordinavimo direktyvos. Mano šalis taip pat balsavo už šių darybų metu. Aš supratau, kad darbuotojų judumas, jų socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ir apskritai uh, darbo rinką reglamentuojantis teisės aktai yra labai svarbus siekiant sėkmingai įgyvendinti e, mūsų politinės sąjungos europinį projektą. Todėl pirmininkaujant mano šaliai taryboje labai džiaugiausi dėl to, kad e, buvo patvirtinti teisės aktai dėl e, darbo ir socialinių standartus, siekiant užtikrinti, aš turiu minėję e, direktyvą darbo sąlygų, taip pat e, profesinio ir asmeninio gyvenimo sudarimo direktyvą bei e, Europos darbo institucijos sukūrimą, L agentūros įsteigimą. Aš manau, kad tokiu būdu E, per šią agentūrą mes galime palaikyti glaudžiausią ryšį su piliečiais ir mūsų turimi įgaliojimai yra tvirtinami nacionalinių e, teisėkuros institucijų, Europos komisijos ir e, kitų institucijų mūsų pirminė pareiga dirbti piliečiams. Aš norėčiau pasidalinti savo mintimis apie tai, kodėl uh, kandidatuoju į šias pareigas. Aš manau, kad e, turiu tris privalumus kandidatuodamas šias pareigas. Pirmiausiai turiu tikrai sukaupęs daug administravimo vadybos patirties sudėtingomis sąlygomis, vadovavimas pareigas užėmiau per pastaruosius 12 metų, tačiau pastarėjai ketveri metai buvo patys sudėtingiausi ir <clears throat> tikėjimo darbas buvo labai panašus į tą, kurį dirbčiau e, būdamas ELA vadovu. Taip pat esu sukaupęs daug diplomatinio darbo patirties, e, dirbau šioje srityje ilgiau nei 24 metus, manau sutiksite su tuo, kad e, šios pareigos yra susijusios su didelio masto bendradarbiavimu, tarpusio supratimu, bendrais veiksmais visų valstybių narių institucijų, taigi diplomatija ir gebėjimas tarpininkauti čia tikrai yra svarbios savybės. Na ir trečias privalumas esu nemažai prisidėjęs prie teisės aktų rengimo susijusių su ELA įsteigimu ir todėl e, labai e, gerai esu susipažinęs su situacija valstybėse narėse e, darbuotojų judumo srityse, pažįstu socialinius partnerius, tai taip pat bus dėjus privalumas mano ateities veikloje. Noriu dabar pasidalinti savo ateities vizijomis. Būdamas vykdomoji direktorė, aš norėčiau sukurti visapusiškai veiksmingą uh, bendrabiavimo ES mastu priemonė. ELA įrodė piliečiams, verslui, valdžios institucijoms, kad atsakomybė ES lygmenių ir bendradarbiavimas yra geriausi būdai siekiant atremti iššūkius susijusius su darbuotojų judumu integruotoje darbo rinkoje. Lūkesčiai susiję su ELA iš piliečių, socialinių partnerių bendrai visuomenės yra labai aukšti, todėl labai svarbu, kad agentūra pradėtų e, kuo greičiau demonstruoti įtikinamus savo darbo rezultatus. Taip pat mes sėksime užtikrinti, kad niekas neliktų nuo šalyje ir kiekvienas gautų tą paramą, kurios e, nusipelnė. Todėl Pirmiausiai sieksime palengvinti prieigą prie informacijos, taip pat koordinuoti mm, patikros veiksmus, e, inspektavimo veiksmus. Stengsime uh, skatinti bendradarbiavimo e, kultūrą. Uh, Mano administravimo programa bus daugiausiai susijusi su veiksmingumu, sažiningumu ir pridedamąją vertę. Kalbant apie veiksmingumą, ELA turi aiškiai parodyti visose savo veiksmuose e, savo egzistavimo prasme, e, įtvirtindama savo pajėgumus, statusą ir savo veikimo būdą modus operandi. Taigi pirmiausiai e, turi vykti e, tikrasis darbas, o strategija būti rengiama e, vėliau ir šie dalykai neturi persipinti tarpusavį tarpusio vienas kito užgošti. Kalbant apie sažiningumą, tai manau, kad Apie sažiningumą kalbama visose naujausiai patvirtintose teisės aktuose, apie sažiningumą darbuotojų atžvilgių, laisvą e, judėjimą, e, saugias darbo sąlygas. Taip pat reikia būti sažiningais verslo atžvilgių. Verslui reikia e, prognozuojamumo, užtikrintumo, mažiau biurokratijos, mažiau kliučių ir daugiau vienodų veiklos sąlygų. Taip pat labai svarbu užtikrinti kad ES tiek rytuose, tiek vakaruose, tiek šiaurėje, tiek pietuose nebeliktų e, darbo e, rinkos iškraipimų. Ta įmanoma pasiekti užtikrinant e, bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis institucijomis, kalbant apie pridamą vertę kaip nauja institucija. ELA gali pasinaudoti jau egzistuojančių mechanizmų pranašumais, tačiau e, taip pat e, teikti savo pasiūlymus orientuotus į ateitį, ypač pasinaudodama e, skaitmenizacija, skaitmeninėmis priemonėmis, kurios bus labai svarbios vystant agentūros veiklą ir demonstruos naują, naujos kartos es institucijų požiūrį. ELA yra naujausia ES agentūra ir joje. Jo, daug, daugiausiai dirbs 2000 e, <clears throat> metų kartos atstovai, todėl mano pirmasis prioritetas, kalbant apie ELA veiklą, yra siekis kuo greičiau pradėti veikti ir tapti nepriklausomą instituciją. Mes persikelsime į Bratislavą, subursime talentingą motivuotą komandą ir pradėsime vykdyti darbus kartu su visais, kurie dalyvauja es teisės taikymė, nacionalinė administracija, komisija, socialiniais partneriais, privaloma užtikrinti, kad darbuotojų judumas Europoje vyktų sklandžiai, be kliūčių ir kad būtų naudingas piliečiams ir ekonomikai. Vidutinės trukmės perspektyvoje ELA privalo įsitvirtinti kaip pajėgus, patikimas prekės ženklas, kurio pasitikėtų <clears throat> Europos darbuotojai ir e, galėtų vykdyti savo misiją skirtą žmonėms, verslui ir e, viešajam sektoriui. Manau, kad ši pandemija, ši krizė tik tai e, pagreitins tam tikrų problemų iškelimą į viešumą ir pakeis mūsų prioritetus. Ela turi būti tam pasirengusi ir E, jie turi būti pasitikimi. Na ir baigdamas, aš nuo pat pradžios savo veiklos tikrai skirčiau labai daug dėmesio e, skaitmenizavimui, skaitmeninių priemonių naudojimui ELA veikloje. Skaitmenizavimas yra ELA e, veiklos ateitis, tiek kalbant apie darbuotojų judumo iššūkius, tiek apie galimybės. Noriu padėkoti Jums uždėmesi. Ir aš tikiuosi, kad parodysite man pasitikėjimą ir patikėsite vadovauti ELA agentūrai ypač šiuo sudėtingu metu. Dėkoju, ponia Bienčiau. Puikiai pradžia, nes laiko laikytis e, puikiai apribojimu. Dabar pradėsime pirmą klausimų ir atsakymų turą. Pirmiausia, koordinatoriams suteiksime žodį, e, frakcijų atstoms, kiekvienam iš jų suteikime po dvi minutės. Pradėsime nuo pono Linars, kuriuo, su, su kuriuo sunku yra susijungti dabar. Pradėsime nuo ponios Bišov tada, paskui ponui Pislaro ar ponui Lenart suteiksime žodį, priklausomai to, kaip pasiseks jungti atkurti. Pone Bišov, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Taip pat ir kandidatui norėčiau padėkoti už jūsų pristatytus prioritetus, vizijas. Akivaizdu, kad mums reikės gerai dirbančios darbo institucijos, turinčios tinkamus įgaliojimus, siekiant pagerinti padėtį ES, todėl mūsų frakcija mm, pareikalaus teikti ELA daugiau agentūrai įgaliojimų tam, kad būtų veiksmingiau kovojama su atlyginimu, dempingu ir e, būtų stiprinama socialinė apsauga. Man svarbu, kaip jūs įsivaizduojate optimizavimą e, skirtingų užimtumo agentūrų valstybės narėse e, veiklos. Mums taip pat labai svarb, svarbus skaitmenizavimas, e, tarp valstybinis darbuotojų judumas ir mm, skaitinės priemonės, kurios tą judumą palengvintų. Taigi noriu paklausti, kaip įsivaizduojate ELOS rimtesnį vaidmenį šiame kontekste. Dar vienas svarbus aspektas yra susijęs su tuo, kokias problemas kelia vadinamosios pašto dėžučių E, kompanijos e, blogindamos e, socialinius ir užimtumo standartus. Taigi noriu paklausti, kokiamis veiksmingomis priemonėmis galima būtų apsiginti nuo šių pašto dėžučių kompanijų fiktyvių įmonių ir kokį vaidmenį čia galėtų atlikti jūsų agentūra, kokiu darbu imtumėtės pirmiausiai. Ačiū. Dėkoju, ponė Bišov. Tęsime. Žodis ponui Lenars. Ar pavyko už... nustatyti jungti? Ne. Tai tuomet žodis ponui Pislaru. Iš Rinių frakcijos. Dvi minutės, prašau, klausimai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Man tai yra labai svarbus momentas. Mm, kaip jau sakiau, momentas esminis socialiniai darbo tarkiai plėtoti Europoje. Noriu pasveikinti poną Buandžių, mūsų komiteto posėdės yra viena, čia yra vienas iš tų posėdžių, e, kuriame jis dalyvauja <laughs> Europos parlamente, vienas iš pirmųjų. Ir turime garso problemų. Tikiuosi, kad girdite mane, sako kalbėtojas. Noriu pasakyti, kad e, Europos darbo institucija E, sakoma, turės padaryti vienus ar kitus darbus, tokius ar tokius tikslus pasiekti. Be abejo, tikslų daug, poreikių daug. E, bet svarbu atsakyti štai kokį klausimą. Kaip būsimas vykdantisis direktorius, kokie būtų lūkesčiai ir bendradarbiavimo, kaip būtų galima geriau bendradarbiauti su e, e užimtumo komitetu Europos parlamente, kad tų tikslų visi kartu geriau pasiektume. E, Manau, kad yra daug dalykų, kurių turime pasiekti, kuriant bendrą darbo rinką. Yra dar daug spragų teisės aktuose, kurie, kurios kelia sunkumo ir darbuotojams, ir darbdaviams. Dar e, struktūrinės bėdas papildomai parodė ir pandemijos situacija. 2020 metais, sakoma, bus siekiama geriau apsaugoti sezoninių darbuotojų E, interesus. Europos parlamentas yra priėmęs e, rezoliuciją šitą temą. E, tai reikalingas geresnis visų pastangų ir darbo koordinavimas. Klausimas būtų toks, kaip ELA, Europos darbo institucija, ketina siekti geriau apsaugoti darbuotojų dirbančių tarp valstybinių pagrindų interesus. Ačiū. Pirminkė, dėkoju. Pabandysime dabar e, suteikti žodį ponui Lenars. Ir toliau atrodo ryšio užmėgsti nepavyksta nuotolinio. Poniai Žemė žodis iš ID frakcijos. Prašom. Labadiena. Ar girdite mane? Puikiai. Labadiena, ponė. Pirmininkė, labas, ponė Bandžiau. Kaip žinote, mes iš pat pradžių nepritarėme e, tos Europos darbo institucijos kūrimui. Aš norėčiau tiesiai šviesiai pasakyti, kad ši agentūra, ši institucija neturės jokio poveikio, nei pozityvaus, nei jokio darbo rinkai, nei Europos teisės aktams. Aš net nekeliu klausimų, aš esu tikra tuo ši nauja organizacija, man atrodo, pareikalaus labai daug resursų ir tų resursų trūksta proga nacionalinėms darbo institucijoms. Jų jie ir taip tie ištekliai negausus ir dar, atrodo, Bruselis perima nacionalinių institucijų kai kurias užduotis. E, labai daug e, komandiruotų darbuotojų klausimų. Tai komandiruoti darbuotojai yra mūsų laikų vergai. Prancūzijoje e, darbo inspekcijos sako, kad vis mažiau pasamdoma darbuotojų. Jūs negalėsite efektyviai kovoti e, su e, sukčiavimu komandiruoto darbo e, srityje, jeigu neturėsite nacionalinių stiprių darbo institucijų, inspekcijų. Tad tos institucijos, Europinės institucijos yra atitrūkusios nuo realybės, bandoma. E, manau, kad reikėtų veikti kitaip, ne tas Europos institucijas stiprinti, bet mūsų nacionalinės institucijas stiprinti, turėti daugiau inspektorių valstybėse narėse, kad jie geriau atliktų e, savo misiją. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū poniai Žabė. Žodis poniai Rentke iš Žaliųjų frakcijos. Prašau. Pone Rentke iš Žaliųjų frakcijos. Ir neturime garsom. Pone Rankėms, dvi minutės turime problemų dėl gauso. Pone Rafalskai suteiksime žodį dvi minutės, kol pavyks atkurti ryšį internetinį su pone Rankė. Pone Rafalska, paspauskite kalbėjimo mygtuką ir žodis jums. Pone Rafalska, žodis jums. Prašom paspausti kalbėtojo mygtuką. Ar ponė Rafalska yra prisijungusi šiuo metu? Tai tuomet ponė Šaibė iš GUE frakcijos suteiksime žodį. Prašom kalbėti. Dvi minutės jums pasisakymui. Ar girdite mane? Sako ponia Šaibi. Taip, girdime. Ir matome, ir girdime. Labą dieną. Labas. Labą dieną, ponia Boengiu. La, spalio mėnesį švesime pirmasis metinės, kai yra įsteigta Europos darbo institucija. Šventė graži būtų tik tada, jeigu darbo institucija tikrai veiktų, rimtai veiktų, padėdama uh, E, piliečiams, darbuotojams, kad parodytų, jog jos darbas yra vertingas. Tam reikėtų, kad ši institucija įgyvendintų tokias galimybės, kurias yra numatę socialiniai partneriai. Aštuntajame straipsnė pirma, pirmojoje dalyje yra įrašytos tos nuostatos. Ten socialiniams partneriams uh, ir institucijoms yra suteikiamos tam tikros galios. To tie socialiniai partneriai žino situaciją vietose, darbo rinkose, žino, kokie yra sunkumai, su kuriais susiduria, susiduria darbuotojai. Jūs turite galimybę Europos darbo institucijoje tuomet uh, atkreipti dėmesį į tuos atvejus, apie kuriuos jums pranešama ir galite kreiptis į nacionalinės darbo inspekcijas ir ieškoti sprendimų. Uh, Žinau, kad buvo pranešta apie daug piknaudžiavimo atvejų. Norėčiau paminėti keletą iš jų. Statybose Vokietijoje atvejais. Tas žmogus ir toliau laukia 8 tūkstančių negauto darbo užmokesčio. Danijoje komatiruotas darbuotojas, kuris sugavo tik pusę savo darbo užmokesčio lyginant su vietiniais darbuotojais, tai prieštarauja komatiruotų darbuotojų direktyvai, 400 darbuotojų Vokietijoje atvejais, kurie negavo net minimalaus darbo užmokesčio. E, ir jie taip pat negavo apmokamo atostogų. Nepaisant to tokio šokiruojančio, tų šokiruojančių atvejų, kurie prieštarauja darbo teisiai, e, darbo e, institucija Europos veikia daugiau negu, sakyčiau, nuveikė mažiau negu kukliai ir tų rezultatų buvo pasiekta praktiškai nulinių, mūsų žmonėm net nebuvo susisiekta. Be abejo, problemos skiriasi pačios įvairiausios e, valstybėse narise. Tačiau e, e, patikrų metu surinkti įrodymai gali būti panaudomi teismuose. Be abejo, socialiniai partneriai neprivalo kreiptis į Europos darbo instituciją. Ir man atrodo, kad Europos darbo institucija kol kas nuveikė per mažai. Jos tikslas turi būti ne tik bendradarbiauti, bet ir saugoti darbuotojus. Būtina, kad ši institucija bendradarbiautų su socialiniais partneriais, su profesinėmis sąlygomis, kad būtų galima geriau saugoti darbuotojų interesus. Ar galite įsipareigoti, kad bus geriau laikomas iš šio principo, bendradarbiavimo, ryšių palaikymo principo. Ir kvieščiau įsitraukti pilnai į šios institucijos veiklą ir geriau ją koordinuoti. Ačiū. Pirmininkė, pamėginsime dabar suteikti žodį ponui Lenarts. Panašu, kad pagaliau jam pavyko prisijungti. Dvi minutės jums, prašau. Yes. Ar dabar girdite mane? Labadiena, sako ponas Lenars. Ačiū kad buvote kantrus. Aš norėčiau pasakyti, jog puiku, kad šiandien vyksta šis posėdis, džiaugiuosi galėdamas jame dalyvauti. Mes sakėme e, paskutinio trilogo metu dėl Europos darbo institucijos, kad buvo tikslų, kuriuos reikėjo pasiekti. Džiaugiuosi, kad dabar jau yra skiriamas e, vykdantysis direktorius šios institucijos. Jeigu atsiminate, ponia Taisen, komisarė, e, sakė, kad e, ši institucija turėjo būti kurta, jos įkūrimas įvyko 18 metais, dabar jau praėjo 2,5 metų nuo įkūrimo. Ačiū E, kandidatui, kuris sako, kad nori pasiekti, kad ši institucija veiktų visų pajėgumų. E, be abejo, šis rytis, kurią aptarėme, yra labai svarbi. E, sritis svarbi vidaus rinkai. Turiu keletą klausimų, kuriuos galbūt norėčiau užduoti. Vis. Jūs, ko gero, irgi atkreipėte dėmesį į tai, kad darbo inspekcijos atlieka savo patikras, bet dažnai e, iškyla komandiruotojų darbuotojų problemų, kai darbuotojas yra iš vienos šalies, o dirba kitoje. Tuomet situacija tokia komplikuota. Kaip geriau spręsti tokius atvejus? Antra. Įtaka jūsų institucijos darbo rinkai, ypač kai kalbama apie darbuotojus, kurie gyvena vienoje valstybėje, dirba kitoje. Kaip jūs ketinate dirbti, vykdyti patikras, žinant ypač dabar, kai taikomi įvairius apribojimai. Ačiū technikams už tai, kad padėjo pagaliau man prisijungti, kad turėjau galimybę užduoti savo klausimus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Pone Lenars. Pone Rafalskai iš EKR frakcijos žodis. Dvi minutės jums, prašom. Pan o wizji funkcjonowania Europejskiego Urzędu e, Pracy. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. Jūs mums išdėstėte savo e, mintis susijusias su agentūros būsimų darbų, bet ta agentūra dar nepradėjo veikti taip, kaip turėtų. Europos parlamente dažnai sakoma, kad agentūra turi įgyti naujų kompetencijų, naujų įgaliojimų. Pavyzdžiui, kai atliekamos patikros įmonėse. Kaip manote? Apie, ką manote apie tas naujas kompetencijas ir galės? Noriu pasakyti, kad mano atstovaujama frakcija e, nenori, kad tų kompetencijų Europos darbo institucija turėtų daugiau. Kitas dalykas. Ką gali padaryti e, ši institucija, kad būtų kovojama su diskriminacija, kurią vykdo kai kurios įmonės, kai kuriuose valstybėse narėse. Kaip būtų galima situaciją pagerinti, situaciją susijusią su sezoniniais darbuotojais. Kažkas jau kėlė šį klausimą. Ir trečias dalykas - kokios yra konkrečios priemonės, kuriuo, kurių ketinate pasiūlyti, kad tie mobilūs darbuotojai Europos Sąjungoje galėtų geriau pasinaudoti jūsų agentūros teikiamą pridėtinę vertę, būtent gaunant informaciją pirmiausia. Mes turime labai aukštus lūkesčius socialinėje srityje, tačiau manau, kad viena iš agentūros kompetencijos ryčių yra E, jos pareiga teikti informaciją darbuotojams ir darbdaviams. Ačiū. Ačiū poniai e, Rafalskai. Ir netrukus pradėsime antrą balsavimo sesiją. Procedūra bus tokia pati, kaip pirmosios sesijos atveju. Antroji balsavimo sesija prasidės 12 val. iki 12.45 įvyks. Tikrinamės kvorumą. Dabar pats turime tai atlikti. Pakelkite rankas. Daugiau reikia kolegų, kad paspaustų mygtuką pakeltą ranką. Dar trūksta kolegų. Dar keturių balsų trūksta. Na, pagaliau, kvormas. Ačiū už bendradarbiavimą visiems. Balsavimą galime pradėti ir norėčiau ponu Biančiu suteikti žodį šešios minutės jums atsakyti į klausimus, kuriuos uždavė koordinatoriai arba jų atstovai. Prašau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Buvo užduota daug labai įdomių klausimų, pabandysiu sutilpti man skirtą pasisakymo laiką. Pirmiausia, ačiū visiems už parodytą paramą, už padrasinimą. Europos darbo institucija turi jau rimtus labai įgaliojimus ir labai uh, aiškias užduotis turime dirbti tam, kad už, tas užduotis įgyvendintumėm, kad tikslų pasiektume. Pabandysiu atsakyti pagal klausimų uždavimo tvarką ir pradėsiu nuo pono Lenarts. Džiaugiuosi galėdamas būti čia, užimdamas šias pareigas. Mes dirbome sunkiai ir daug, kad e, Europos darbo institucija e, atsirasu, atsirastų. Jūsų darbas ir mano darbas bus tas, kad kuo greičiau ta institucija pradėtų veikti visų pajėgumu, nes to yra tikimas, yra tikimasi, kad e, Europos darbo institucija veiks labai ryštingai, jai e, yra suteiktas svarbus politinis mandatas ir vykdomasis mandatas taip pat. Mm, kalbant į, apie nacionalinės institucijas, E, reikia pasakyti, kad egzistuoja ES teisės aktai, nacionaliniai teisės aktai ir tie santykiai bus e, reguliuojami remiantis tai teisės aktais. Kalbant apie mobiliuosius darbuotojus, vėlgi, e, jie yra minimi teisės aktuose. 2019 metais vyko daug dalykų. Pajutome poveikį mūsų visuomeniai, mūsų Uh, mūsų ekonomikai, mobilumui darbo rinkoje šiais metais. Turime gebėti sureaguoti ir paremti nacionalinės institucijas, kalbant apie teisės aktų įgyvendinimą. Europos sąjunga sukūrė šią instituciją nebūtinai pagal uh, modelį, kai ši institucija turėtų būti skirta krizių valdymui. Ne, bet į krizės be abejo turime reaguoti ir spręsti jas teigiamai. Nacionalinės institucijos bus svarbios, e, turime padaryti viską, kad institucija tinkamai planuotų savo darbus ir turime padaryti viską, kad padėtume reikiamai nacionalinėms darbo institucijoms. Kad krizės poveikis būtų minimalus, kai dėl sezoninių darbuotojų. Tai taip pat yra susijęs su kitų klausimų ir su kitais klausimais tiksliau. Tai yra viena iš pažeidžiamiausių darbuotojų kategorijų. Jie turi mažiau teisių negu kiti. Ši kategorija darbuotojų susiduria su daug įvairių nenumatytų e, atvejų, bėdų Ir jie be kita ko dažnai yra ir skurdžiausiai, skurdžiausi darbuotojai, mažiausiai uždirbantis. Turime daryti viską, kad situacija jų gerėtų, kad ji keistusi. Juolab, kad darbo mobilumą užtikrinti yra svarbu. Ši krizė taip pat skaudžiai palėtė ir sezoninius darbuotojus. Turime padaryti viską, kad tais darbuotojais nebūtų piktnaudžiaujama, kad jie galėtų tinkamai dirbti savo darbus tinkamomis sąlygomis. Dėl klausimų, kuriuos uždavė ponia Bišov. Aš manau, kad sažiningumas yra Europos darbo institucijos vienas iš svarbiausių bruožų. Ši institucija turi padaryti viską, kad tas darbuotojų judėjimas būtų sažiningas. Turime prie to dirbti. Sažiningumas svarbus ir tų mobiliųjų darbuotojų atžvilgių, e, sažiningumas verslo atžvilgių, kiekvieno žmogaus atžvilgių. Svarbu, kad spręstume šios klausimus. Piliečiai visada mūsų svarbiausias mūsų darbų tikslas ir objektas. Norime užtikrinti tinkamą apsaugą efektyvę apsaugą. Mano siekis yra siekti ne tik kiekybės, bet ir kokybės. Turime pirmiausia identifikuoti visas problemas, nes norime, kad ten, kur mes bandome įsikišti, spręsti problemas, kad tas įsikišimas būtų e, reikalingas ir tinkamas. Visa tai yra tie dalykai, kurie yra susiję su įvairiais teisės aktais, ar kalbėtume apie socialinį saugumą, ar apie darbuotojų komandiravimą. Svarbu, kad pradėtume spręsti tas e, sunkias situacijas, kad spręstume jas tinkamai visoje Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos lygių. Be abejo, vidaus rinkoje kai kurios įmonės kelia problemų, kenkiama rinkai kai kuriais atvejais, pažeidžiamos mobiliųjų darbuotojų teisės, e, darbuotojai, e, šių darbuotojų atžvilgių pažeidžiamos jų teisės, jų komandiravimas ir panašiai. Tad turime šiuos klausimus irgi spręsti prioriteto tvarka. Taip pat norėčiau pasveikinti savo tevinainį, poną Pislarų pasveikinti mūsų gimtają kalbą, ponadie. Ir noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas su parlamentu mums yra esminės svarbos dalykas. Labai svarbu, kad nuolatos turėtume tas gairias mintyje, gairias, kurios yra nubrėžtos teisės aktais. Tačiau reikia be abejo tvarkingai prižiūrėti, kaip priimti teisės aktai yra įgyvendinami. Aš darysiu viską, kad mūsų bendra, institucijos bendradarbiavimas su Europos parlamentu būtų tinkamas ir sklandus. Ir noriu pasakyti, kad visada būsiu atviras diskusijai, formaliai ar mažiau formaliai, nes e, Europos parlamento indėlis į visą tai yra labai svarbu. Kad dėl sezoninių darbuotojų pasikartosiu, netgi prieš užimdama šias pareigas e, kaip žmogus. Turiu pasakyti, kad man tiesiog instinktyviai buvo aišku, kad turėjau padėti savo šalies vyriausybei, padėti kitoms šalims, kurios yra priimančių darbuotojų šalis, pavyzdžiui, Vokietija, kad e, atsirastų bendradarbiavimo mechanizmas, kuris padėtų spręsti sezoninių darbuotojų problemas. kad būtų vykdomos bendros patikros, bendri inspektavimo veiksmai. Aš manau, kad Europos darbo institucija tą pasiūlys visų ES lygmenių, kad būtų ne tik teikiama pagalba, bet siūlomas tas toks glaudesnis bendradarbiavimas kad apsaugoti būtų galima ne tik sezoninius darbuotojus, bet visus mobilius darbuotojus nuo šios krizės padarinių, bet ir apskritai, kad jų teisės būtų geriau saugomos. Norėčiau atsakyti prancūziškai, taip pat jų e, prancūzų kalba užduotą klausimą, poniai Žamė. Aš esu nusiteikęs labai pozityviai. Europos darbo institucijoje mes esam profesionalai, mes nesam politikai. Kągi galėčiau atsakyti jūsų pastabą. Aš manau, kad glaudus bendradarbiavimas tarp valstybių narių, nacionalinės administracijos ir europinių struktūrų yra mano požiūriu teigiamas dalykas, jeigu galima tuo pat metu padėti nacionalinėms administracijos struktūroms tinkamai gyvendinti juos, jų, jų įgaliojimus, tai, tai jau yra sėkmė. Tai būtų, manyčiau, prioritetas ir svarbus žingsnis siekiant visų tikslų. Turiu dar sulaukęs klausimų iš ponios Rafalskos ir ponios Šaiby. Kągi galėčiau atsakyti? Turime gyventyti tuos teisės aktus, kurie egzistuoja ES lygmenių, tai yra mūsų svarbiausiasis tikslas. Mes patys nekūrėme ir nesiūlome teisės aktų, tad dėl ateities, dėl būsimų teisės aktų komentarų teikti negaliu. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mes turime pakankamai daug darbo e, pagal dabartinius teisės aktus ir jų nuostatas. Dviejus, trejus metus darbo turėsime sočiai Svarbu, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir kad jis būtų svarbus. Atleiskite, sako pirmininkė. Ačiū, ponia Bienčių. Dabar turime perėti prie antro raundo klausimų. Ir galės klausti visi kolegos, kiekvienam klausėjui po pusantros minutės suteiksime. Pradėsime nuo EPP atstovų, nuo pono Koša, paskui ponia Vint. Pone Koša, prašau. Jó napot kívánok! Először is szívből gratulálok az igazgatónak. Dėkuoju, aš norėčiau visų pirma nuoširdžiai pasveikinti direktorių. Man teko laimė dirbti kartu su jumis darybų metu ir aš e, žinau, kad jūs puikiai pasirengęs šitam darbui ir esate tikrai kompetentingas. Aš e, Europos parlamente dirbu jau pakankamai senai, seniai ir e, galiu pasakyti, jog pastaraisiais metais vis daugiau susipriešinimo buvo tarp rytų ir vakarų. Ir ES vyksta toksai e, skilimas. Ir mobilumo paketas buvo vienas iš veiksnių, e, dėl kurių e, tas atotrukis didėjo. Vengrija, mano valstybė ir Rumunija labai aktyviai kritikavo mobilumo paketą ir kreipėsi į Teisingumo teismą net šituo klausimu. Aš e, norėčiau, kad ES būtų vieninga darbo klausimais. Jūs kaip profesionalas, e, kilęs iš rytų Europos, ką Jūs manote, kaip būtų galima patobulinti komisijos darbą šioje srityje ir kaip patobulinti teisėkuros procesą. Dėkuoju. Toliau ponė Vint ir e, paskui ponas Kristian Gynėja iš Rinių frakcijos. Pone Vint iš socialistų ir demokratų frakcijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ponui Bojandžiu už dalyvavimą šiame klausime. E, Ela vykdantisis direktorius yra labai svarbus postas. Ir e, labai svarbu yra laikytis numatytų įgaliojimų, tačiau Ela e, nesijėmė tinkamų e, veiksmų esant darbuotojų eksploatavimo problemams. Kaip užtikrinti, kad tela veiktų greitai ir veiksmingai. Aš norėčiau paklausti pono Bojandžiųjų, remiantis jūsų patirtimi, kaip e, jūs e, užtikrinsite kad e, ši institucija veiktų tinkamai ir kad e, jūs veiksmingai dirbtumėte kaip jos veikdantysis e, direktorius. Turiu galvoje įvairias problemas, be kita ko komandiruotus darbuotojus ir kitas darbo rinkos problemas. Ačiū. Dabar ponas Gynėja, o paskui ponė Bildė. Pone Gynėja, pusantros minutės jums. Tikiuosi, kad jūs girdite mane, ponė Bojandžių, sveikinu jūs su nominavimu į šį postą. Žinau, kad jūs esate aukšto lygio profesionalas. Aš norėčiau paklausti jūsų kai ko apie rytų Europos e, darbuotojus, tarp jų ir Rumunijos darbuotojus e, vakarų Europoje. Kai kurie iš tų darbuotojų yra kreipėsi į mane ir skundėsi dėl to, kad kai kurios valstybės narės ir tarp jų būtent Italija tinkamai neįgyvendina ES teisės aktų e, darbo rinkoje. Aš kreipiausi į Europos komisiją šito klausimu ir manęs tikrai nepatenkino dėja Europos komisijos e, atsakymai. Aš manau, kad trūksta drąsos ginant žmonių teisės. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs manote būtų įmanoma apginti šitų uh, žmonių teisės ir kaip būtų įmanoma pasiekti geresnės kokybės teisėkuros ir užtikrinti, kad jinai būtų įgyvendinama. Na, ačiū už atsakymus ir linkiu geriausios kloties. Dėkoju. Dabar ponė Bildė, ID frakcija. Kita kalbėtoja, pona Raintke iš Žaliųjų frakcijos. Pone Bildė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, sveikinu kandidatą. Mes esame sunerime, todėl kad e, jūsų kandidatūra į šį postą rodo ES įvairiausius trūkumus. Visų pirma, mes žinome, kad yra daug gražių žodžių, tačiau svarbiausias dalykas vis dėlto iš tikrųjų yra valstybių, nacijų interesą. Jūs ilgai dirbote Rumunijoje, užsienio reikalų ministerijoje, užėmėte svarbius postus e, valstybinėse postuose, e, dirbote su e, tarptautinėmis e, organizacijomis, nepaisant gerų santykių tarp mūsų valstybių, Prancūzijos interesai ir Rumunijos interesai dažnai susikerta, pavyzdžiui, dėl socialinės rūpybos, dėl darbuotojų komandiravimo. Jūs uh, E, būsite atsakingas už šitos klausimus, jeigu jūs būsite paskirtas į e, šitos agentūros vykdomojo direktoriaus postą. Ta agentūra finansuojama mokesčių, su mokesčių mokėtojų pinigais. Jūs e, taip pat pasisakėte už judumo paketą ir dėl to vyksta socialinis dempingas. Nuo jo, pavyzdžiui, nukenčia Prancūzija. Rumunija iš tikrųjų e, daug prarastų, jeigu būti, būtų keičiamos e, dabar galiojančias e, taisyklės. Todėl mes nesame tikri, ar jūs busite objektivus dirbdamas savo darbą. Galbūt jūs ir toliau dėsite pastangas, kad būtų išlaikytas status quo. Ir mes netikime Europos mitais, kurie yra kuriami šioje srityje. Tad, uh, jūs suprantate, jog mes negalime leisti, kad jūsų interesai dominuotų e, ir būtų svarbesni negu Prancūzijos interesai. Dėkuoju. Dabar ponė Raintke iš Žaliųjų frakcijos, paskui ponė Rafalska, ECR frakcija. Dabar, e, ponė e, Raintke, jūs turėsite mažiau e, laiko, nes jūs jau klausėte klausimą per aną klausimų raundą. Dėkoju. Aš norėčiau tik tai e, palinkėti, kad e, koordinatoriai irgi gal, būtų įtraukti į klausimų raundą. Aš e, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų e, pasisakymą ir komentarus. Jūs puikiai žinote, kad e, kilo daug nesutarimų dėl e, ELA agentūros kūrimo. Kolegos minėjo jau daug įvairių problemų ir mums iš tikrųjų kelia daug susirūpinimo darbuotojų eksploatavimas ir mes norime, kad ELA vaidintų svarbesnį vaidmenį kovodama su šitomis problemomis. Ir įdomu būtų sužinoti, kaip ELA numato tai daryti, ypač dabar, pirmaisiais metais po jos įkūrimo. Tai bus labai svarbus dalykas. Ir turiu atvirai pasakyti, kad man susidaro įspūdis, jog jūs e, galbūt stengsitės e, elgtis labai diplomatiškai, tačiau tai bus galbūt neteisinga strategija. Jeigu jūs norite pasiekti e, ženklių pergalių sprendžiant šitas problemas, ginant darbuotojų taisyklės, tai tuomet reikėtų, kad šitos organizacijos vadovas e, naudotųsi visa, visai savo įgaliojimais ir veiktų labai ryštingai. Ir, ir kad jisai nežiūrėtų į ELAK tik tai kaip į tam tikrą e, valdymo Mm, priemonė, paprastą valdymo priemonė. Čia reikia galvoti apie ES piliečius ir aš e, manau, kad darbuotojų teisės yra labai svarbus dalykas, jis labai svarbus ir man, tai labai svarbu piliečiams ir tos teisės turi būti ginamos. Turiu keletą klausimų dėl būtent šitų e, dalykų. Mm, buvo iškilę tam tikrų nugastavimų kad ELA taps tam tikra informacijos platforma. Kokia yra jūsų strategija užtikrinant, kad taip nebūtų ir kad būtų įtvirtinti stiprus politiniai prioritetai e, ELA veikloje? Taip pat dėl bendrų inspekcijų, tai taip pat būtų labai e, svarbi ELA užduotis ir, ir labai svarbi priemonė kovojant su nesažoninga e, veikla tarp valstybinių mastų. Šioje plotmėje reikia pasakyti, jog profsąjungos yra pateikę informacijos apie tokius sukčiavimus spalio mėnesį, tačiau niekas nebuvo daroma, kaip bus užtikrinta, kad tela vis dėlto veiktų veiksmingai, greitai ir ryštingai šitais klausimais. Valstybės narės e, teikia pirmenybę. E, valstybėms narėms labai rūpi, kaip užtikrinti e, tiesioginį ryšį tarp socialinių partnerių ir ELA. E, aš manau, kad profsąjungos yra labai svarbus informacijos šaltinis ir reikėtų tai užtikrinti ir norėčiau paklausti, kaip jūs planuojate įtraukti profsąjungas į būsimas e, e kontrolės, kurias e, tikrinimus, kurias numato ELA. Ir paskutinis klausimas, kadangi didės e, darbuotojų dirbančių kitose valstybėse negu savo valstybėje, tai e, tarp valstybinis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas ir kaip jūs matote e, e, Europos e, socialinės e, rūpybos e, struktūrų vaidmenį čia ir tarptautinį bendradarbiavimą. Dėkuoju, ponė Rantke. Pane Rankė, jūs kalbėjote e, ilgiau nei keturias minutės. Dabar steiksime žodį ponai Rafalskui iš KR frakcijos ir paskutinis kalbėtojas pas ponas Botenga Gūja atstovas. Prašau, ponai Rafalskai. Pirmojoje dalyje vyko diskusija apie sezoninius darbuotojus, jų judumą, tačiau aš norėčiau, e, kad jūs pristatytumėte savo įsivaizdavimą, kaip teikti praktinę paramą valstybėms narėms pandemijos metu, siekiant užtikrinti tinkamas sezoninių darbuotojų darbo sąlygas, nes jie yra vieni iš pažeidžiamiausių. Antras klausimas susijęs su bendradarbiavimu. Akivaizdu, kad e, natūraliai turi vykti bendarbiavimas su valstybių narių darbo inspekcijomis, tačiau galbūt galėtumėte įvardinti tarptautinės organizacijas, su kuriomis ELA turėtų aktyviai bendradarbiauti jau e, savo veiklos pradžioje, ir kokiuose srityse tas bendrabiavimas turėtų vykti. Dar vienas klausimas. Europos darbo institucija turėtų pradėti visapuškai veikti iki 2024 metų, taigi per tą laiką turėtų būti samdomas kvalifikuotas personalas, kvalifikuoti darbuotojai, nes nuo jų sugebėjimų daug kas priklausys. Ar jūs e, nesitikite tam tikrų e, sunkumų, siekiant pasamdyti pakankamai kvalifikuotų darbuotojų. Kokiu būdu jūs ketinate formuoti Europos darbo institucijos e, tą prekinį ženklą, įvaizdį, su kuriuo siejami tokie didžiuliai lūkesčiai, ypač šiuo metu pandemijos kivaizdoje, kuomet išryškėjo darbo sąlygų, darbo standartų visų su darbo teisė susijusių e, teisės aktų laikymosi svarba. Ačiū poniai Rafalskai, dabar paskutinis kalbėtojas e, per antrąjį klausimų atsakymų ratą, tai yra ponas Botenga, jums skiriamos pusantros minutės, prašau. Labai ačiū Dėkoju, pane pirmininkė. Kai dėl jūsų gyvenimo prašymo, kai žvelgiai jį, supranti, kad apmaudu, kad ne iš darbo inspekcijos asmuo pretenduoja į tas pareigas ar ne iš profesinių sąjungų mes kaip kairieji palankiau žiūrėtume į tokią situaciją. Na, bet jūs kitą vertus turite darybinės, e, tvirto darybininko patirties. Tai gali būti privalumas ta, Europos darbo institucijai. Darbuotojai daug laukia iš tos institucijos. Jūs sakėte, kad ši institucija tar, turi įgyti, taip sakoma, optimalų darbo režimą. Jūs atsakydamas į klausimus sakėte, na taip, svarbu yra sezoniniai darbuotojai, svarbu komandiruoti darbuotojai ir jų problemos, bet aš norėčiau paklausti, kaip jūs matote savo vaidmenį, kaip jūs, kaip Europos darbo institucija, um, vertinate štai tokį dalyką, jeigu turėtumėt pateikti savo veiksmų planą kad galėtumėte kovoti su socialiniu dempingu, pavyzdžiui jeigu reikėtų nurodyti aiškius prioritetus, e, ar pirmiausia kovotumėte su tom fiktyviom įmonėm, tom įmonėm pašto dėžutėm, ar manote, kad bendras patikras reikėtų vykdyti, ar daugiau dirbti su e, profesinėmis sąjungomis ir socialinės partneriais. Norėčiau, kad labiau apie savo prioritetus pakalbėtumėte. Ačiū. O dabar, ponia Bandžių žodis jums. Šešios minutės atsakymą. Ačiū. Pamėginsiu atsakyti greitai. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nes jį taip pat uždavė ir kiti kalbėtojai. Taip aš manau, kad socialinių partnerių vaidmuo yra ypatingai svarbus. Ne vien dėl reglamento e, nuostatų raidės, tačiau taip pat ir dėl reglamento dvasios, tą puikiai žinau, nes pats prisidėjau prie jo rengimo. Jų vaidmuo yra tikrai labai svarbus. Bet kokia iš socialinių partnerių gauta informacija bus svarstoma prioritetinė tvarka, nes socialiniai partneriai labai svarbus siekiant pašalinti skirtumus darbo rinkoje, siekiant, kad jie tinkamai veiktų ir mes pradėsime, žinoma, nuo pačių didžiausių problemų sprendimo. Socialinio dempingo padėtis, nors man tas terminas ir nepatinka, nes jis reiškia tam tam tikrą tyčią, e, tačiau taip pat ir tų priedangos kompanijų, pašto dėžučių kompanijų e, veikla ir piknaudžiavimas jomis susilauks mūsų rimto dėmesio. E, apie tai klausė taip pat ponė Rankė ir ponė Šaiby. Dėl klausimo, kurį uždavė ponė Rafalska Taip, pasinaudosim visomis turimomis priemonėmis ir ypač galimybę bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis. Aš tikrai nenoriu jų veiklos dubliuoti ir taip nereikėtų elgtis ir dėl praktinių priežasčių, nes reikia veiksmingai uh, naudoti turimus išteklius, tačiau turime bendradarbiauti. Komisija šiam procesui turi vadovauti, rodyti pavyzdį, tačiau taip pat prisijungti ir kitos es institucijos bei tarptautinės organizacijos, jeigu to prireiktų. Pone Rankiai, galiu atsakyti, kad e, iš esmės nėra gerai kam nors lipti ant nuospaudų, tačiau e, mes e, tikrai e, nesibodėsime jokių priemonių tam, kad pagerintume darbuotojams galimybės judėti arba įmonėms teikti savo paslaugas ES. Mes e, prisimsime bendrus spareigomis ir labai ryštingai jų laikysimės. Pone Bildi, galiu pasakyti, ir administracinė valdyba tą tai yra jau pasakiusi. Mes, pradant Elos administraciją, visi, pradant nuo manęs, būsime europiečiai, ne rumūnai, prancūzai, italai ir estai, mes visi būsime europiečiais. Tai yra labai svarbu pabrėžti, nes tokiu būdu atsakyčiau ir į pono košos klausimą, nes tikrai nemanau, kad egzistuoja tam tikras susipriešinimas. Tikras susipriešinimas tarp šiaurės pietų ir rytų vakarų egzistuoja tik tai skirtingi požiūriai, skirtingos perspektyvos ir Elos vaidmo bus tas perspektyvas suartinti tarpusavėje. Jeigu kadencijos pabaigoje e, Ela kaip institucija bus pasitikima, ji bus gerbiama kaip ES institucija Tai e, tuo džiaugčiausi, tačiau e, dar labiau džiaugčiausi, jeigu e, <clears throat> pagerėtų darbuotojų judumo situacija visoje Europos Sąjungoje. Taigi mes turime išspręsti praeities problemas ir pasirengti ateities problemų sprendimui. Kalbant apie darbuotojų judumo teisės aktų rinkinį, mes daugiausiai sustelksime ties ELOS e, įgaliojimais, kurie nustatyti reglamente savo veiklos aprieptimi ir žinoma vadovausimės darbuotojų verslo interesais, tačiau e, žinoma pagrindinis orientyras bus ES teisė ir e, jos veiksmingas laikymasis. Ponai Ginė, galiu pasakyti, kad e, namų ūkiuose dirbantis slogytai pakanka į tą pačią grupę kaip ir sezoniniai darbuotojai. Jie yra viena iš pažeidžiamiausių darbuotojų grupių. Skirsime dėmesį jų problemų sprendimui, nes, kaip jau minėjau, ELA labai svarbu įsitvirtinti kaip e, rimta institucijai, todėl mes e, betodairiškai ir ištingai imsimės mums patikėtų darbų. Sieksime skatinti valstybės narės bendradarbiauti tarpusavėje, parodyti joms, kad bendradarbiavimas yra geriausias problemų sprendimo būdas Aš e, e, nemažai patirties susikaupęs tarpininkaujant, e, tarpininkaudamas sprendžiant įvairius klausimus ir žinau, kad nesugebėsime užtikrinti, kad visi tarpusvėje susitartų, tačiau privalome atsižvelgti į visų rūpeščius, problemas, jautrius klausimus ir jeigu tą sugebėsime padaryti, tai Ehm, visi sugebės judėti vienodą linkmę ir tai yra labai e, svarbu. Aš manau, kad mano kaip diplomato patirtis leistų to pasiekti. Dar sakydamas į kitus klausimus galiu pasakyti, kad šioje srityje socialinės apsaugos darbo teisės srityje tikrai dirbau nemažai laiko ir e, ne vien per pastarosius penkerius metus rengiant ir tvirtinant e, visus su šias rytimis susijusius teisės aktus žinau situaciją iš vidaus, tačiau ir žinomas ankstesnės pareigas, pavyzdžiui, <clears throat> žindamas tam tikras pareigas direktoriaus, skiriaus vadovo užsienio reikalų ministerijoje. Aš daug prisidėjau prie skurdo mažinimo, žalių darbo vietų kūrimo ir socialinės apsaugos stiprinimo. Ačiū už atsakymus į visus klausimus, sako pirmininkė. Aš tik galiu pasakyti, kad nekantri laukime, kol Europos darbo institucija pradės visapuškai veikti. Džiugu, kad jūs pažadėjote tą padaryti kuo greičiau. Siejame su jūsų institucija labai daug lūkesčių, ypač COVID-19 pandemijos metu. Susidursite su didžiuliu kiekiu iššūkių, kalbant apie skaitmenizavimą e, socialinius ir darbo standartus, problemų susijusių su pašto dėžučių kompanijomis, su sprendimu, sezoninių darbuotojų problemų sprendimu. E, o tų problemų labai daug matome dabar pandemijos metu. Linkime Jums sėkmės prieš baigiant žimtumo komiteto posėdį. Dar turim priminti, kad antroji balsavimų dalis tęsiasi iki 12.45 min. Sustiksime visi rytoj per kitą komiteto posėdį. Pradėsime posėdį nuo 9.45 minučių. Ačiū visiems, linkiu visiems skanių pietų.